pranešimą dėl vaisių ir daržovių sektoriaus po 2007 metų reformos. Žodis pranešėjų keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Neturime daug laiko, tiesiog norėčiau pabrėžti, koks svarbus šis pranešimas visiems, kas dirba vaisių ir daržovių sektoriuje. nuolat e, daroma įvairių e, klaidų šiame sektoriuje ir e, jame reikėtų gyvendinti tam tikrus nustatytus prioritetus. Neseniai atliktas vieno universiteto tyrimas parodė, kad problemų priežastis labai įvairialybės, labai kompleksiškos reikėtų užtikrinti diversifikavimą šiame sektoriuje. Taip pat reikia skirti lėšų, kad būtų galima padėti tinkamai organizuotis gamintų organizacijoms. Svarbu užtikrinti, kad šioje srityje dirbtų uh, tinkamos kvalifikacijos vadovai. Kalbu apie daugelį dalykų šiame pranešime. Kovos su krizės padariniais mechanizmai nėra pakankamai veiksmingai pasitelkiami, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, taip pat yra įvairių su sanitarinėmis sanitariniais klausimais susijusių problemų, Rusijos embargas, Be abejo, dėl visų šių priežasčių ES turėtų ir toliau skirti paramą visiems sektoriams, kurie nukenčia nuo embargo. Savo pranešime raginu komisiją imtis daugiau veiksmų, kad apsaugotų ūkininkus nuo nesažiningos prekybos praktikos, kurią taiko stambus tinklai, stambios bendrovės kurios e, sukuria įvairių kliūčių, atgraso gamintojus, mažus gamintojus nuo jų veiklos. Reikia užtikrinti, kad e, ūkininkavimas atsigautų, turime apmokyti jaunus ūkininkus, parodyti, kad šis sektorius e, patrauklus. Uh, Šiame pranešime atkreipiu dėmesį, kad tik tai 7,5 e, procentų ūkininkų ES yra jaunesniai 35 metų. E, jeigu sukurtume tokių skatinamųjų priemonių, galbūt e, jaunimas pamatytų, kad šis sektorius yra gana patrauklus. Galbūt e, šiandien e, nebesigilinsime į diskusiją šiuo klausimu, bet tikiuosi, kad rytoj pavyks viską aptarti ir balsuoti. Ačiū ponė Melo. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodžio paprašė šeši kalbėtojai. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją, pono Melo parengus puikų pranešimą. Manau, kad reikėtų supaprastinti ir um, Europos ir nacionalinę procedūrą susijusią su gamintų organizacijų registravimu. Um, reikia uh, parengti visą eilę skatinamųjų priemonių gamintų organizacijoms, kad joms būtų lengviau steigtis ir administruoti savo veiklą, nes šios organizacijos užtikrina didesnį žemės ūkio konkurencingumą ir pelningumą. Um, Tik nedaugelis gamintojų yra gamintojų organizacijų nariai ir dauguma gamintojų dėl to faktiškai negali tiesiogiai pasinaudoti ES paramą. Vaisių ir e, daržovių sektoriuje vietos gamintojai e, patiria įvairių sunkumų dėl nesažiningos praktikos, yra įvairių problemų kylančių ES lygmenių, taip pat ir uh, Kroatijoje norėčiau, kad būtų įmamas veiksmų, kad be kita, kur Kroatijos ūkininkams būtų sukurtos palankesnės sąlygos. Ačiū. Norėčiau paraginti kurti kuo daugiau uh, Mm, skatinamųjų priemonių gamintų organizacijoms ir kitoms organizacijoms. Turėtume paremti gamintų organizacijas, nes jos labai svarbios įgyvendinant žemės ūkio politiką ir reikėtų jas skatinti visais ligmenimis. E, ypač atsižvelgiant į tai, kad dar visai nedaug gamintojų yra tokių organizacijų nariai. Yra įvairios nesažingos praktikos maisto tiekimo grandinėje ir vaisių ir daržovių sektorius labai nukentėjo nuo Rusijos draudimo pritaikyto eksportui iš ES. Tas draudimas pratestas iki 2016 metų ir manau, kad turime paremti šį sektorių, kol neatsigaus rinka, kol vėl nebus atstatytos įprastos rinkos sąlygos santykiuose su Rusija. Uh, Ačiū dabar. Um, ponas Marijas. Parodė. Ačiū, ponia pirmininkė. E, Britų um, vaisių ir daržovių sektorius patyrė didelę žalą dėl Rusijos embargo, tačiau išmoko ir pamokų. Ir dabar e, po e, ir prisima ir papildomą naują žalą. Ir dabar taip susidarė tokia situacija, kad e, jie neturi jokių, smulkėjai vaisių ir žogių augintojai neturi jokių šansų atsilaikyti prieš stambiuosius augintojus. Ir Graikijos e, rinka e, čia dėje yra e, pasmerkta žlugti, bet to dar turės būti padidinti ir mokesčiai E, šios šalies ūkininkams, nors jų pajamos e, pastaroisiais metais sumažėjo pusantro milijardo eurų. Šiam sektoriui reikia ypatingos paramos Graikijoje, kadangi be tos paramos bus nepaprastai sudėtinga iš viso e, sudaryti sąlygas naujiesiems ūkininkams toliau tęsti savo veiklą. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti e, pranešėjo dėmesį į du dalykus, kuriuos jūs minėjote savo pranešime, kurie man labai rūpi. Jūsų ambicijos Europą e, padėti Europai susitelkti į kokybiškų vaisių ir daržovių auginimą yra nepaprastai svarbus. Mes Norėtume, kad Europos produktai būtų ypatingai ginami, ypač šioje srityje, šiame sektoriuje. Vaisių ir dažovių kilmė yra labai svarbu, svarbus dalykas. Tai galėtų būti e, Europos didytas dalykas yra jaunimo įtraukimas į e, žemės ūkio veiklą. Tai yra puikia mintis. Ir aš manau, kad mūsų uh, Žemės ūkio sektorius gali iš to taip pat labai daug laimėti. Dėkoju. Situacija yra labai paradoksali, kurie regionai mažina savo e, veiklą šiame sektoriuje, vartojimas mažėja, kai kuriuose valstybėse narėse jis net netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų. Didieji koncernai nulėmė žmon, mūsų jaunų žmonių gyvenimo būdą, reikalaujama vis daugiau lankstumo, atsižvelgiant į skirtingų regionų specifiką, tačiau kita vertus, uh, E, kompensuotinų išlaidų e, apimtis nuolat mažėja ir mes negalime pasiduoti iliuzijai, kad e, mes problemas išspręsime turėdami vis mažiau instrumentų savo rankose. Vis dar egzistuoja tendencija, kad rinka yra vis labiau liberalizuojama, tačiau mūsų ūkininkams tai net neduoda visiškai nieko gero. Muchas gracias, señora Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Melo už jo puikų darbą. Jo pranešimas mums yra labai svarbus. E, čia yra iškeliamas pagrindinės problemos kylančios vaisių ir daržovių sektoriai. Tai yra e, nesažininka e, konkurencija iš trečiųjų valstybių narių, kuriuose socialiniai ekologiniai standartai yra kitokie negu ES. Ir kitas dalykas - spaudimas iš stambiųjų priekybos grandinių vaisių ir daržovių augintojams, ypač pietų valstybėse narėse. Nors mes auginame pernelyg daug vaisių ir daržovių šiame regione. Taigi reikia imtis priemonių, priešingų atvejų e, pietinių Europos valstybių narių ūkininkai tiesiog pradės e, pastrauks iš šios sektoriaus. Jūs lankėtės e, mano šalies regione Valencijoje ir matėtės, kokiamis problemomis susidūrė tenykščiai ūkininkai, tačiau jos dar labiau paštrės, jeigu nebus imtasi žingsnių jau dabar. Dėkoju. Dabar suteikiame žodį ponui Arnot. Ačiū pirmininkė. Nekalbėsiu apie BŽUP bendrai. Aišku, esu jų kaip parlamentaras ir natūralu gal galvoju, kad tokius klausimus valstybės narės pačios geriau sprendžia. Bet aš paminėsiu konkrečiai tris dalykus iš šio pranešimo. Uh, Visų pirma, sveikinu pranešėją, kad jis pasakė, kad e, paprasčiau yra geriau. Kuo paprastesnė yra sistema, tuo lengviau yra ūkininkams. Sutinku su pranešėju, kad e, tikrai, ką aš mačiau per pasarąsias porą savaičių, kai jau kalbėsiu su jaunimu, Mm, mačiau, koks yra požiūris į ūkininkavimą, jaunimą yra labai sunku pritraukti, tai yra labai rimta problema. Trečias dalykas yra minima pranešime, kad vaikai nepakankamai valgo vaisių ir daržovį ir vyriausybė turėtų daugiau kažką padaryti, tačiau yra pavojus, kad požiūris bus per daug iš viršaus į apačią primetamas. Mes matėme, kaip bus, kad tarsi policija turės prižiūrėti, kas į mokinukų kuprinės dedama užkandžiams. Man atrodo, kad iš iš tikrųjų geriau yra rinktis pirago ne botago principą. Merci. La parole est à monsieur Hogan. Ačiū, o dabar komisarui Hoganui žodis. Madam President, and I wish to thank Mr. Mello for his Ačiū pirmininkė, dėkoju šį pranešimą, tai man proga m, mm, aptarti kai kuriuos klausimus, kurie buvo iškelti dėl vaisių ir daržovių čia trumpai. Rusijos importo embargą paminėjo keli kalbėtojai, taip pat ir dėl vaisių ir daržovių. Tai, yra, da, tai dar kartą išiškina šio sektoriaus pažeidžiamumą, galvojant apie produkciją ir rinkos iškraipimus ir kainų kritimą. Analizuojame šiuo metu, ką būtų galima padaryti, kad padėtumėm gamintojams, augintojams. Taip pat labai parodo, kad gamintojų organizacijų yra labai svarbi situacija, kad, jie, kad jos būtų stiprios. Um, galvojant apie reguliavimą ir taisyklės, kurios sustiprintų dėrybinės pozicijas gamintojų prieš mažmenininkus stiprius. Tikrai labai sveikiname ponomelo pranešimą kaip indėlį į tas diskusijas, kaip gamintojų organizacijas būtų galima dar labiau sustiprinti, kad jos būtų ir efektyvesnės, ir patrauklesnės dabartiniams ir ateitiems nariams. Es vaisių ir daržovių sistema, aišku, yra komisijos politinėje darbo atvarkėje. Pirmininkas Junkeris paprašė toliau panalizuoti, kaip būtų galima supaprastinti šią sistemą per artimiausius 12 mėnesių mūsų įgaliojimų. Ir labai svarbu, kad gamintojų organizacijų patrauklumas būtų padidintas per teisinios um, aiškumo sustiprinimą ir administracinės naštos mažymą. Komisija šiais metais atliks supaprastinimo darbus dėl vaisių ir daržovių auginimo taisyklių, kad būtų galima mm, peržiūrėti teisės aktus, sustiprinti visą sistemą, sukurti tvirtus teisinius pagrindus. Mes gal galvojame, kad šiais metais teisinių, pagrindinių teisinių pagrindų nereikia keisti. O, o, veiklos programos yra šios sistemos kertinis akmuo. Labai svarbu, kad būtų teikta pagalba gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms. Um, mes galvojame, kad tuos klausimus spręsime ne per šį supaprasnimo darbą, o galvodami apie antrinius teisės aktus. Dabar dėl tiekimo grandinės, aišku, čia irgi nu, mūsų dėmesys yra nukreiptas į tai, kai eina kalba apie piknaudžiavimą dėrybinėmis pozicijomis. Nėra kol kas es ligmens teisinės bazės, tačiau daug valstybių narių jau ketina regla, reglament, arba reglamentuoja tokius lausimus nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, Ispanijoje. Ir kartu mes atitinkamais komisarais dirbame, kad uh, šie klausimai būtų sprendžiami, kaip parlamentas šiandien išryškino dėl nesažningos priekybinės praktikos. Labai svarbu, kad būtų savireguliaciniai mechanizmai, taip pat ir maisto grandinėje visoje, visos ES lygmenių. Reikia pasiremti gerą pažangę praktiką ir sutartinėmis nuostamas nuo 2011 metų, kas yra reglamentuota. Taip pat dėl savanoriškos sistemos reikia paminėti, tai yra tiekimo grandinės iniciatyva nuo 2013 metų gyvenimą tą iniciatyvą, tačiau dar ne visi um, maisto grandinės dalyviai dalyvauja šioje sistemoje. Komisija išanalizuos dabartinius um, ES lygmens ir nacionalinius atvejus dėl piknaudžiavimo e, praktikos ir žiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Sveikiname Europos parlamento iniciatyvą, sveikiname pono Melo pranešimą. Aišku, kad tai e, praturtins vykstančias diskusijas dėl tų reformų, kurių reikia vaisių ir daržovių sektoriuje. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai. Baigiame.